taikomos vienos ar kitos taisyklės. Taigi komisija šiame procese elgsis labai atsargiai tam, kad nebūtų užmirštos praeities e, pamokos. Dėkoju. Ačiū komisarui, diskusijos baigiamos, balsuosime po dviejų savaičių Briuselėje per mini plenarinius posėdžius. Kitas posėdis įvyks rytoj, antradienį, balandžio 20 dieną nuo 9 iki 1, po to nuo 3 iki pusės 9, na ir galiausiai nuo 9 iki vidurnakčio. Rydienos posėdžio, posėdžio darbo tvarkė yra paskelbta internetu. Taigi dabar posėdis nutraukiamas iki rydienos posėdžio. Dėkoju. Lavanas.